12 valandą. Dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Tai yra kolegos Filip Žiuvan pranešimas dėl reklamos poveikio vartotojų elgsenai. Kaip žinote, šioms diskusijoms yra numatyta štai kokia procedūra. Po pranešėjo pasisakymo vyks spontaniški pasisakymai. Na ir tikiuosi, suprasite mane ir aš, kad aš na, būsiu dosnesnis šiek tiek ir numatysiu kiekvienam kalbėtojui pusantros minutės, bet po pusantros minutės tikrai nutrauksiu kalbėtojus taip pat griežtai, kaip ką, tą dariau, darau, kai skiriama tik tai viena minutė, pritaikant normalią įprastinę spontaniškų pasisakymų procedūrą. Na, o dabar Filip Živan pasisakys jam skiriamos keturios minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, kodėl rengiame pranešimą apie reklamą? Todėl, kad reklama gali būti ir blogas reiškinys, ir geras reiškinys. Yra blogas, jeigu yra e, negerai orientuota, jeigu ji netlieka to, ko reikia, jeigu nepadaro to, ko vartotojai tikisi, tai yra nesuteikia informacijos gali būti geras reiškinys, todėl kad reklama yra puikus ekonomikos vystimo variklis. Reklama yra tam tikras e, ekonomikos tepalas. Galime sakyti, kad tai elementas, kuris vartotojams e, gali suteikti galimybę palyginti, bet to jis skatina konkurenciją. Taigi, reklama nėra kažkas nauja. Kodėlgi rengiamas dar vienas dokumentas, kai jau yra dokumentų dėl reklamos? Dėl keletos priežasčių. Pirmiausia, todėl, kad šiandienos reklama nebėra vakarykštė reklama. Neseniai skaičiau vieną amerikiečių ataskaitą, Europoje panašus reikalai. Praėjusiu metu, lapkričio 29 dieną, skaičiau, kad e, e, reklamos e, internetiniuose laikraščiuose siekia milijardą Taigi vien reklama internete tiek e, to, tokia apyvarta pasiekė. Ir aš manau, kad todėl tekstas, kuris reglamentuoja reklamą, e, reklam, reglamentavo reklamą iki šios dienos, turbūt jau yra nebetinkamas. Reklama gali būti įsiveržianti į privatų gyvenimą. Be to, tai yra dabar naujas elementas, apie kurį nėra kalbama ankstesniuose dokumentuose. Reklama gali būti paslėpta, reklama gali būti neįvardinta. Aš galėčiau pateikti vieną žymų pavyzdį - Facebook puslapį. Socialinis puslapis - nauja priemonė, kuri nėra reglamentuojama teisės aktuose. Ir tuose socialiniuose puslapiuose gali iškilti žmonių grupės, kurios pasmerkia vieną ar kitą paslaugą ar produktą. Ir tokiu būdu gali uh, tiesioginė to žodžio prasme sunaikinti vieną ar kitą prekės ženklą per kelias dienas ar per kelias savaitės. Taigi vakar dienos reklama jokių būdų nebėra šiandienos reklama. Tai nebėra reklama, kuri naudojusi tomis priemonėmis, e, kurios egzistavo anksčiau. E, mes dabar matome, kad elektroniniu paštu gali būti skleidžiama reklama. Kasgi skaito tą reklamą, vieni skaito, kiti ne, bet to anksčiau nebūdavo. Taigi, mėlėjai kolegos, reikėtų šiandien pagalvoti apie paprasčiausias reklamos, e, su reklamos susijusias vertybės. Asmenio gyvenimo apsauga, labiausiai pažeidžiamų visuomenės grupių apsauga pirmiausia, vaikų apsauga, vaikai yra tarp labiausiai pažeidžiamų grupių. Ir kai mes kalbame apie vadinamąją e, reklamos įtaką elgesiui, turime būtent apie tai pagalvoti. Reklama negali būti tokia, kuri e, paprasčiausiai patenka jiems atsitiktinai rankas. Dažniausiai ta reklama būna taikoma į tuos vaikus. Saugusieji gali tą reklamą suprasti, galėtų suprasti, bet vaikai ją mato visai kitaip. O dabar yra e, e, naujų reklamos metodų, naujų iššūkių iškylančių mums susijusių su technologinė raida ir dėl to reikia tikros politinės diskusijos tomis temomis. Kai kas sako, kad tas klausimas yra išspręstas ir yra tokių reklamos srities profesionalų, kurie sako, kad nieko nereikia keisti. Bet yra ir tokių profesionalų šios srities specialistų, kurie sako, kad vartotojai yra atgrasomi nuo tam tikrų prekių būtent dėl to, kad nėra laikomasi pakankamai konfidencialumą, pavyzdžiui, internetinėse reklamos priemonėse. Kai mes kalbame apie konfidencialumą, turime suprasti, kad e, turi turime užtikrinti tokius dalykus reklamoje, kaip e, lojalumas, pagarba vartotojui, pagarba asmens gyvenimui ir reklama turi būti tikslingai nukreipta vartotojui, jo e, neižeidžiant, išlaikant pagarbą jam. Taigi, mėlyjeji kolegos, mes turime išsikelti du tikslus. Pirmiausia, turim kalbėti apie labiau lojalę, labiau vartotoją gerbinčią reklamą, veiksmingesnę reklamą ir labiau gerbinčią asmenį gyvenimą reklamą. Tačiau tuo pat metu mes turime kalbėti apie piliečius, vartotojus, kurie negali būti manipuliuojami, jie turi būti geriau informuojami, jiems turi būti suteikiama teisinga informacija. Taigi toks yra mano pranešimo tikslas ir gerbėjami kolegos, aš tikiuosi, kad jūs su to pranešimu sutiksite ir bendrai galėsime jį patvirtinti šioje e, salėje. E, Dėkoju ponui Žven. Daug kolegų nori pasisakyti per spontaniškas diskusijas. Daugiau niekam e, papildomai nesuteiksiu žodį negu tiem, kurie jau užsirašė. Dabar yra aštuoni žmonės. Pirmoji ponia Roitova. Labai ačiū, pirmininkė. Džiaugiuosi, kad parengtas šis pranešimas, tačiau pasakysiu, kad nekalbame jame apie azartinius lošimus. Noriu pasakyti, kad lažybos internete ir atitinkama reklama neapsiriboja sienomis, taip pat patenka į jaunimo akiratį. Mes turime galvoti apie prevenciją ir apie tai, kad žmonės gali nesveikai priprasti, lygūstai priprasti prie azartinių lošimų arba lažybų. Pirmiausia, galvokime apie jaunus žmonės, mes tarsi žaidžiame jų likimais. Jeigu jie, pavyzdžiui, e, pradės matyti benelik daug reklamos, e, reklam, reklamos, e, alkoholio reklamos ir kitų, tai mes pažeisime juos. Turime drausti ir uh, lošimus, lažybas, nes e, tai yra labai svarbu. Dėkuoju dabar ponia Papadopolų. Dėkoju. Esu labai dėkinga e, Filipui Žeman e, už šį pranešimą apie reklamą ir vartotojų elgesį. Man atrodo, kad jis labai gerai, šis pranešimas išryškina uh, įvairias teisės aktų problemas. Mums reikia geresnių teisės aktų, pirmiausia, tokių, kurie reglamentuotų reklamą skirtą jaunimui. Egzistuoja ir stereotipų sukurtų reklamos problema. Aš e, rengiau moterų komitete nuomonę dėl šio pranešimo ir norėjau padėkoti pranešėjui, kad tiek daug mūsų pasiūlymų buvo įtraukta į pranešimą, ypač dėl vyrų ir moterų lygybės ir taip pat uh, už patikinimą, kad dirbsime kartu kovodami su neteisinga klaidinančia reklama, kuri negerbia žmogaus orumo. Uh, Svarbu ir tai, kad į reklamą visuomenė būtų kad visuomenė reklamą žiūrėtų palankiai, bet tam reikia užtikrinti tam tikrus žmogaus orumo principus. Dėkuoju, ponas Enštrum. Dėkuoju, pirmininkė. Norėčiau apie 25 pastraipos pabaigą e, pakalbėti. Tikiuosi, kad iš panešimo ji bus išbraukta. Ten kalbama apie e, reklamą, kurioje minimi tam tikri prekių pavadinimai, prekės ženklai. Sakoma, kad reikalingas iš ankstinis prekės ženklo savininko sutikimas. E, bet tai, kaip dabar suformuluota, yra e, šitame, šitoje pastraipoje viskas prieštarauja egzistuojantiems teisės aktams. Pavyzdžiui, paminėsiu vieną e, pavyzdį golf. Tai ar iš tikrųjų reikėtų visuomet prašyti Volkswagen Golf uh, gamintojų leidimo, kad būtų galima panaudoti tą žodį? Silva, kitas žodis, tikriausiai milijonai, tūkstančiai ir prekių ženklų, kuriuose yra šis žodis, taigi prašyti leidimo visą laiką būtų paprasčiausiai nepraktiška. Uh, E, Europoje tai pakenktų tam tikroms svetainėms taip pat neleistų uh, talpinti teisėtos reklamos. Taigi man prašyčiau išbraukti šią pastraipos dalį. Ačiū dabar ponas Paška. Labai ačiū pirmininkė. Pirmiausia pasakysiu, jog uh, gerai, kad Europos parlamente kalbame apie nesažiningą komersinę praktiką ir reklamą susijusią su naujosiomis technologijomis. Skaitmenės technologijos mums suteikė labai daug erdvės reklamai, tačiau atsirado ir labai daug klaidinančios reklamos, e, naudojamasi pažeidžiamais žmonėmis tokiais kaip vaikai, kitais žmonėmis. Ir iš tikrųjų reklamos atstovai yra labai kūrybiški. Kartais jie nesilaiko įstatymą egzistuojančių taisyklių, mes turime tai apriboti, turime e, analizuoti dabartinės ten, tendencijas ir pabandyti apriboti tam tikrą veiklą, kuria kišamasi į vaikų privatumą, šeimų privatumą, kurios kenkia šeimų e, gyvenimui. Turime įdėkti atitinkamas taisyklės. Ačiū. Ačiū dabar pana Šegedį. Ačiū, ponė pirmininkė, ponės ir ponai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti pranešėjui. Aš manau, kad tai yra vienas, vienas svarbesnių temų, kurią dabar aptarėme. Nors dėja jau yra vėlų ir kaip teigiama e, pranešime, vaikai yra pažeidžiamiausia grupė, kaip ir paaugliai, nes jų jie neturi pakankamai stiprios valios, jais lengva manipuliuoti. Na ir kalba neina vien tik tai apie nereguliarią, agresyvę reklamą, kalba eina apie bet kokią reklamą, kur kalba eina apie priverstinę integraciją į visuomenę. Įvairio, įvairi reklama turi būti draudžiama, ypatingai kai rodomos e, programos vaikams. Na, galbūt tai nėra vien tik tai televizija ir radijas, kur pavojus lypi didžiausias, pavojus lypi daugiausia internete, nes ten reklama yra ypatingai agresyvi ir sukelia daug žalos. Yra įmonių, kurios nesilaiko privačių duomenų reikalavimų ir tais duomenimis pasinaudoja ir įsibrauna į žmonių privačią erdvę. Tai turi būti draudžiama ir turi būti numatomos nuobaudos. Aš manau, kad reikia imtis tolesnių žingsnių ES. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Pone Komi. Ačiū, pirmininkė. Aš pasiša, pasisakau už e, šią rezoliuciją mm, apie reklamą ir vartotojų elkseną. Pono Živan pranešimą. Reklama yra labai svarbi mūsų ūkiui, mūsų vidaus rinkai ir vartotojams. Ir labai svarbu, kad imtumėmės veiksmų ir užkirstumėme kelią neigiamai praktikai, praktikai, kurią, kurios imasi kai kurios įmonės. Pranešėjas atliko puikią analizę, jis išanalizavo teisinę bazę ir kitas priemonės ir išvelgė tam tikrų spragų. kai nėra pakankamo harmonizavimo, turime veikti ir mūsų pastangos turi būti skirtos tam, kad būtų atsisakoma nesažiningos reklamos, nesažiningos konkurencijos. Ta turime padaryti pasitelkdami turimas priemonės. Na ir jeigu matytumėme tolesnių spragų, turime parengti reikiamas priemonės ir labai svarbu pripažinti, ir gerbti e, žodžio išaiškos laisvę ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui. Ačiū poniai Komi, ponas Mikolašik. Ačiū ponė pirmininkė. Įvairi reklama yra susijusi su įvairiomis komunikacijų technologijomis. Ir tai yra tam tikras e, socialinis, visuomeninis reiškinys, e, kuris yra susijęs ir su vartotojų pasitikėjimo piknaudžiavimo vartotojų pasitikėjimu ir aš manau, kad reikalingos bent jau minimalios teisinės priemonės. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui už jo konstruktyvų požiūrį, ypatingai bandant apginti pažeidžiamiausių grupių interesus, jaunų žmonių, vaikų interesus, kaip kad buvo nekarta jau šiandien paminėta. Aš kaip gydytojas irgi pasisakyčiau už tokias priemonės. Turime užkirsti kelią klaidinančiai praktikai, kai vartotojai mano, kad jiems yra pateikiami patvirtinti studijų duomenys išvados, bet tai nėra tiesa. Ir egzistuoja tokios praktikos, kai yra įsiveržiama į vartotojų privačią erdvę, kai yra skaitomi elektroninių žinučių turiniai. Tai ir ta informacija yra pasinaudojama komerciniais tikslais piktavališkai. Ir aš manau, kad reikia gerbti žmonių privatumą ir numatyti e, teisinę bazę vartotojų apsaugai. Dėkoju. Ačiū. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Pono Keli pasisakymų. Ačiū, pirmininkė. Na, nėra lengva taip kategoriškai kalbėti šiuo klausimu, ypatingai kai bandome įvertinti reklamos įtaką piliečių elgsenai. Kasdien matome vis naujas studijas, kurių rezultatai skirtingi. Na ir įmonės skelbia reklamas per įvairias žiniasklaidos priemonės, yra e, įvairių reklamos būdų, tačiau kyla dilema, kaip būtų galima tą reklamą įvertinti teisingai, nes yra viena vertus žmonių, kurie, kurie teigia, kad reikia užkišti, uždrausti alkoholio reklamą apskritai, tačiau matome, kad, pažiūrėjau, narkomanai gali narkotikus įsigyti ne dėl reklamos, bet dėl to, kad gali juos nelegaliai įsigyti. Taigi reikalinga atlikti oficialią studiją ES mastu, be jokių interesų, bandant įvertinti, kas yra gerai, kas ne, kas naudinga, kas ne, ir tuomet galėtume parengti atitinkamą teisinę bazę, nes be to kasdien susidursime vis su naujomis studijomis, kurių rezultatai skirsis ir rezultatai priklauso nuo to, kas užsakė tą studiją. Dėkoju. Ačiū ponui Keli. Baigiame diskusijas šiuo klausimu. Bet pabaigai dar kviečiu komisarą poną Haną, kuris sureaguos į įvairius pasisakymus. Prašau, ponia Han. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisijos ir ypač vicepirmininkės Reding vardu. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už tokį gerą pranešimą, kuriame išanalizuojama keletas svarbių aspektų susijusių su e, šio laikinės reklamos įtaka vartotojų elgesiui. Tam, kad galėtume atremti interneto raidos ir naujų technologijų keliamus iššūkius, e, buvo nuspręsta, kad Europos komisija turi pasiter, aptar, pasižvelgti į surinktus duomenys apie 2090 metus. E, šie e, faktai parodė, kad ES galiojantis teisės aktai dar išlieka labai aktualūs, tačiau akivaizdu, kad reikia išsamesnio, nuodugnesnio požiūrio į esmens domenų apsaugos politiką ES ir už jos ribų. Todėl ES komisija lapkričio 4 dieną priėmė komunikatą, kuriame yra kalbama apie E, nuoseklų požiūrį į duomenų apsaugą ES. Reklama suteikia labai daug naudos ES piliečiams, ypač dėl to, kad leidžia jiems lengvai pasinaudoti įvairiomis paslaugomis. Daugelis tikslinių technologijų e, suteikia tam, e, tam tikrus kontekstinius re, reklamos vaizdus, kurie nedaro jokios negeros žalos. Mano kolegė Nelly Krūs E, su pramonininkais tarėsi, kaip reikėtų sukurti internetinę svetainę skirtą e, pramonininkų interesų atspindėjimo reklamoje. E, ta svetainė atspindėtų Europos komisijos veiklos skaidrumą, leistų būti pritaikyta vartotojams, kad jie geriau susipažintų su ES teisės aktais. Europos komisija nori geriau vertinti, ar reikia daugiau reglamentų dėl reklaminių elektroninių laiškų ir konfidencialumo e, telekomo reforma buvo priimta prieš metus. Jis sustiprino ES privatumo apsaugos įstatymus. Be to, ten valstybėms narėms labai aiškiai pasakyta, kad reikia taikyti e, atgrasančias sankcijas ir užtikrinti, kad kompetitingos institucijos turėtų ne tik reikalingus įgaliojimus įgyvendinti reikalingus teisės aktus, bet ir turėtų reikalingus išteklius tai padaryti. Valstybės narės iki 2011 m. gegužės mėnesio tas nuostatas turi pelkėti nacionalinius teisės aktus. Dėl neteisingos e, prekybos praktikos direktyvos perkelimo. Europos komisija pripažįsta, kad egzistuoja skirtumų tarp valstybių narių perkeliant šią horizontaliją direktyvą. O ir Europos komisija mano, kad tokie skirtumai turėtų būti išspręsti komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narimis, bet tie skirtumai nėra labai ženklus ir reikalingas suderinimo ligmuo jau yra pasiektas. Bendrųjų nuostatų pritaikymas suteiks tam tikrą judėjimo laisvę valstybėms narims, tačiau tuo pat metu užtikrinama, kad direktyva iš esmės e, atnešų tuos rezultatus, kokiu tikėtasi. E, Nesažiningos prekybinės veiklos e, direktyvos pritaikymas leis komisijai E, užtikrinti darnesnę sistemą, kad, kad bus įgyventa darnesnė sistema ir kad visose valstybėse narėse bus pritaikytos tos pačios sąlygos. Siūlomasis pranešimo projektas ir toliau mums leis gerinti esamą sistemą atsižvelgiant į naujus pokyčius. Bet Europos komisija rengia naują teisinę bazę dėl teisės aktų, jurisprudencijos ir akademinio darbo, kuris leis geriau uh, E, įvertinti galimybės pritaikyti šią direktyvą valstybėse narėse. Dėl komentarų, kurie yra išsakomi socialiniuose tinkluose, forumuose ir internetiniuose darb, e, dienoraščiuose, labai svarbu išsiaiškinti, ka, ar tie um, skelbimai yra pakankamai aiškus ir sąžiningi, ar jie yra teisėti ir ar ten išdėstamos e, nuomonės net pažeidžia neteisingos komercinės praktikos direktyvos nuostatų. Mes suprantame, kad tik nuomonės išdėstymas negali būti traktuojamas kaip reklama. Todėl Europos komisija mano, kad rinkodaros teisės aktai šiuo požiūriu nėra tinkamiausi. Čia tu kalbame apie žodžio laisvės pritaikymą. Tačiau direktyvos yra labai konkrečių rodiklių dėl pažeidžiamų vartotojų. Amžius yra labai svarbus veiksnys, į kurį turi atsižvelgti nacionalinė administracija, įvertindama direktyvos taikymo galimybę. Tos mano minėtusios direktyvos pritaikymo ataskaita bus pateikta 2011 metais ir pažiūrėsime, kaip valstybės narės sugebėjo įgyvendinti e, šią direktyvą, ypač galvojant apie reklamą skirtą vaikams ir kitoms pažeidžiamas visuomenėms grupėms. Ačiū. Labai ačiū komisarui. E, diskusijas pagal šį darbo tvarkės punktą baigėme, o balsuosime ryt dėl šio klausimo pusę.